aukų atminimą. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad parlamentas ragina atsisakyti stigmatizavimo tų žmonių. Ačiū pirmininkė. Das war zwar auch nicht zur Geschäftsordnung, aber absolut berechtigt. Tai taip pat nebuvo klausimas dėl darbo tvarkos, bet visiškai pateisinamas šis pareiškimas. Dabar grapinį pranešimas. Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susijęs su prekėmis, kurios buvo jūra ar orų laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos. Pone Grapinė nori pasakyti. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau